Šio posėdžio metu e, patvirtintos rezoliucijos e, bus laikomas patvirtintomis. E, ponios ir ponai, nors metai buvo ilgi, atrodo, kad jie buvo trumpi.